Dabar balsuosime. Pirmasis klausimas balsavimui. Rekomendacija antrajam svarstymui pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugos kitose valstybėse narėse. François Grostet e, pranešimas dėl tarybos e, pozicijos. Pirmasis pakeitimų blokas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tai reiškia, kad tarybos pozicija patvirtinta su pakeitimais. Sveikiname ponę Groste. Kitas darbo tvarkės klausimas pasiūlymai dėl rezoliucijų. Miškų teisės aktų vykdymo, savanoriškas partnerystės susitarimas, pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti. Reikia pasitikrinti antrąjį pakeitimą. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmestas pakeitimas. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė. Rezultatas neaiškus, norėčiau pasitikrinti trečiąjį pakeitimą. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. Dabar Balsuosime dėl viso rezoliucijos projekto už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar žado pranešimas, vardinis balsavimas. Balsuosime mm, dėl viso dokumento. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Sveikinu. Pranešėja. Antrasis Pauno Žado pranešimas. Vėl vienas balsavimas dėl dokumento. Už, prieš susilaikė. Patvirtinta. Sveikiname dar kartą mūsų pranešėją. Kitas darbo tvarkės klausimas – pasiūlymai dėl rezoliucijų. EB ir ramiojo vandenino valstybių laikinasis partnerystės sutarimas, ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta rezultatas neaiškus, reikėtų pasitikrinti penktąjį pakeitimą. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Balsuojame, baigiame balsuoti. Atmesta. Trečiasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pirmasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos projekto. Vardinis balsavimas. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dabar Martin pranešimas. Europos bendrijos ir Ramio vandenyno valstybių laikinasis partnerystės susitarimas. Balsuojame dėl rezoliucijos pakeitimo projekto pakeitimų nėra už, prieš, susilaikė, patvirtinta, sveikiname poną Martin. Dabar balsuosime dėl penkių rezoliucijos projektų, tarptautinis įvaikinimas Europos Sąjungoje. Balsuosime dėl bendro rezoliucijos projekto už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Taigi visi rezoliucijos projektai patvirtinti, o kiti atkrenta. Dabar balsuosime e, dėl rezoliucijos, dėl Europos bendrijų ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas. Uh, amendment 4, we have... Uh... Ketvirtas pakeitimas. Mes turime vieną žodinį pakeitimą ponė Bačiak. Norėčiau pateikti žodinį pakeitimą ketvirtam pakeitimui. Aš jį čia turiu. Raginama pradėti dialogą su Kosovo ir pradėti tarybas dėl jo statuso. Norėčiau paramos šiam pakeitimui. Ar yra kokių pastabų? Regis ne. Kolega Postelt. Norėčiau tik rekomenduoti esamomis e, aplinkybėmis balsuoti už šį pakeitimą. So, amendment... Dėkuoju. Ketvirtas pakeitimas. Vadinis balsavimas. Pradedame. Visi jau baigė balsuoti. Balsavimas baigiamas. Balsavo. 182 priimta. Septintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Aštunta dalis. Padalinta į dvi dalis. Kas už pirmąją? Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Galim pasitikrinti elektroniniu būdu dėl pirmosios dalies. Aštunta dalis. Baigiame. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Turime taip, ta, taip pat e, dėl vienuoliktos dalies du pakeitimus. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl penktojo pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Priimta. Šeštas pakeitimas atsiimtas, paskui dvylikta dalis, aštuntas pakeitimas ir man atrodo, kad yra žodinis pakeitimas. Ponas Katsminas. Atsižvelgiant į žmogaus teisų svarbą, aš manyčiau, kad turėtume dėl aštuntojo pakeitimo balsuoti vardiniu būdu. Ten yra kalbama apie sprendimą, kurį primė Serbijos vyriausybė, nedalyvauti Nobelio premijos teikimo ceremonijoje Osle. Tuo tarpu ombud, Serbijos ombudsmeno sprendimas dalyvauti e, šioje ceremonijoje buvo priimtas. Tai turėtų būti signalas Serbijai ir valstybėms narėms, kad ne, negalima spekuliuoti žmogaus teisėmis, kad sulauktume platesnio palaikymo šiam pakeitimui. Aš norėčiau pateikti trumpą kompromisinį pakeitimą, kurį parengė ponia Marielė Nikopa. Norėčiau, kad tarp vyriausybių ir sprendimas būtų įdėtas e, tie žodeliai will be, kur būtų pasakyta, kad e, apgailėstavimo dėl pradinio vyriausybės sprendimo nevykti į Oslą gruodžio mėnesį. Tačiau kita vertus sveikinamas ombudsmeno iniciatyva dalyvauti šioje e, ceremonijoje, tuo būdu parodant atsakingą savo požiūrį į, šį, e, į šią procedūrą. Manau, kad kolegos galės paremti šią iniciatyvą. Dėkoju sako pirmininkė, pirmiausia, dėl žodinio pakeitimo išsiaiškinkim, ar yra kokiu nors prieštaravimu žodiniam pakeitimui. Lyginant su to, kas buvo pasiūlyta pradžioje, regis prieštaravimų nėra. Okay, in that... Na gerai. Tokiu atveju negalime teikti žodinio pakeitimu, e, nes čia kalbame apie e, vardinį balsavimą ir, ir ar būtų prieštaravimų, kad vyktų vardinis balsavimas šiuo klausimu. Jeigu norit, galime balsuoti, ar aš galiu priimti savo iniciatyvą sprendimą šiuo klausimu. Taigi dėl aštuntojo pakeitimo balsuosime vardiniu būdu pradeda balsuoti. Everybody voted. Ar jau visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pane Svoboda. Ar mes balsavom dėl aštuntojo pakeitimo? Klausė panas Svoboda. A, tiesa, vardinis balsavimas. Man pasirodė, kad mes balsavome tik to, ar reikia vardinio balsavimo, ar ne, dėl paties pakeitimo nebalsavom. Amendment 1, those in favor. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Balsuojame dėl rezoliucijos projekto, vardinis balsavimas, pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Pono Katsin pranešimas, Europos bendrijų ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos sustarimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Sveikiname poną Katsin. Toliau. Dabar balsuosime dėl Europos iniciatyvos dėl Alzheimerio lygos ir kitų demencijos atmainų. Matijas pranešimas, vardinis balsavimas, pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Sveikiname ponę Matijas. Kitas balsavimo klausimas peticijų komisijos rezoliucijos masingaliatoriai, kas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau pasiūlymai dėl šešių rezoliucijų, Haičio atstatymas praėjus vieneriems metams po žemės drebėjimo, bendras pasiūlymas, kas už, prieš susilaiko priimta. Kitas klausimas, du pasiūlymai dėl rezoliucijų, laisvę reikšti savo mintis ir įsitikinimus pažeidimas ir diskriminavimas dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje. Rezoliucijos, kurias patikė keturios frakcijos, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, padarinta dvi dalis, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta norėčiau pasitikrinti elektroniškai. Antrasis paragrafas, antroji dalis. Ar visi jau balsavo? Balsuot baigiame. Priimta. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Penktoji dalis. Panaitai dvi dalis. Kas už pirmąją dalį? Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Neaišku. Turime pasitikrinti elektroniniu būdu dėl antrosios dalies. Penktojo paragrafo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl penktojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntoji konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaiko. Turime pastikrinti elektroninį būdų. Sibaigė balsuoti, balsavimas baigtas. Rimta. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. F konstatuojamoji dalis, atskiras balsavimas, kas už, prieš, susilaiko. Turime pastikrinti elektroninį būdu dėl F konstatuojamosios dalies. Balsavimas baigtas. Priimta. H konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Turime pastikrinti dėl H konstatuojamosios dalies elektroniškai. Balsavimas baigtas. Priimta. už visą rezoliucijos projektą, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar e, balsavimo motyvų paaiškinimai.